Goed, collega's, eh, welkom. Eh, ik vervang deze namiddag. Gerbiami kolegos, sveiki susirinkę. Šiandien eh, po pietų aš pakeisiu mūsų pirmininką poną Tojerį, kuris turi kitų įsipareigojimų. Galbūt rytoj jisai bus. Aš dėl darbo tvarkės turiu vieną pastabą dėl septintojo darbo tvarkės klausimo, kurį reikės pranešėjo Rivelinį prašymą nukelti vėlesniam laikui, nes jis dar nėra parengę savo pranešimą, taigi šio klausimo šiandien negalėsime svarstyti, ar dėl kitų klausimų visi pritarėte darbo tvarkius projektui. Ačiū. Pirmininkio pranešimai, antras darbo tvarkės klausimas mūsų naujienlaiškyje pateikta informacija apie vertimą į kalbas per šios dienos posėdį ES, taip pat e, pateikima informacija, kad e, mūsų posėdis transliuojamas internetu, noriu pristatyti du naujų sekretariato darbuotojus, ponė Karolain O'Sullivan ir ponas Olivier Sotier. Sveikiname naujus mūsų sekretariato darbuotojus ir tikiuosi, kad e, visi galėsime sėkmingai dirbti kartu bendram labui. Kitas pirmininko pranešimas. Birželio 17-18 dienos posėdžio protokolai jums yra išdalinti ir elgsimės kaip visuomet, jeigu iki posėdžio pabaigos niekas nepateiks tokių pastabų, tuomet laikysime posėdžio protokolus patvirtintus, dabar pradėkime svarstyti pirmąjį rimto E, šios dienos popietės dabar dar klausimą, specialioje ataskaita numeris 7.2013 metų apie Europos pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo. Ir auditorumų, įtinkamos tarnybos, bei mūsų vis kolega e, Itala e, rengė šią specialią ataskaitą ir mūsų pranešėjas yra ponas Milderis. Janai, aš siūlau Dabar pirmiausiai suteikti žodį auditorumų atstovams, pristatyti specialią ataskaitą, po to steiksiu žodį pranešėjui ir po to matysime, ar bus daugiau kolegų norinčių tarti žodį. Taigi, ponė Itala, sveiki atvykę ir jums suteiksime žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Kod special report. Ačiū už šią galimybę pristatyti auditorumų specialią ataskaitą dėl Europos pristaikymo prie globalizacijos padarimų fondo. Kai buvo bandoma pasiekti susitarimą dėl naujo ETF susitarimo, aš grįšiu prie šio klausimo šiek tiek vėliau savo kalboje. Prieš pradėdamas kalbėti apie patį auditą pasakysiu porą žodžių apie kontekstą, kodėlgi buvo sukurtas EGF. E Jis buvo įsteigtas 2006 metais, e, rodant ES solidarumą su tais darbuotojais, kurie buvo atleisti iš darbo masiškai atleisti iš darbo. Europos globalizacijos fondas turėjo e, paremti darbuotojus, padėti jiems reintegruoti, reintegruotis į darbo rinką, teikiant koordinuotus paslaugų paketus, kurie apėmė tokias priemonės kaip e, mokymus, e, savarankiško darbo skatinimą ir panašiai. Taip pat šios priemonės e, apima pajamų, paramą ir kitas priemonės. Ir fondas buvo realiai jo lėšos pradėtos taikyti 2007 metais. Mes atlikome auditą keturiose valstybėse narėse, taip pat parengėme aštuonių valstybių narių analizę, kurios nesinaudojo EGF. Mes taip pat išnagrinėjome tarpinę ataskaitą, tarpinį vertinimą, kurį pateikė komisija. Audito metu buvo nagrinėtos 89 um, EGF paraiškos viso 627 milijonams eurų buvo įvertintos šios paraiškos. Ir aš pirmiausia norėčiau pabrėžti štai ką šio fondo tikslai yra bendrai remiami, priimtini ir jie yra labai svarbus. Pagrindinis tikslas - gražinti atleistus darbuotojus į darbo rinką. Ir tai, ką nustatėme audito metu, gali būti apibendrinta štai kaip. Pirmiausia, beveik visi darbuotojai dalyvavę programuose e, gavo koordinuotas ir specialiai jiems pritaikytas priemonės. Tai yra labai teigiamas elementas. Antra, reintegravimas į darbo rinką. Ji sunku įvertinti, nes duomenų nepakanka ir jie nepakankamai aiškus. Be to, svarbus pastebėjimus buvo tas, kad tik vienu iš aštuonių atvejų buvo galima ar buvo nustatyti kiekybiniai reintegracijos tikslai. Kaipgi pamatuoti kokie yra reintegracijos tikslai, ar jų pasiekta, jeigu nėra nustatyti kiekybiniai tikslai. Trečia išvada EGF remia labai daug naudingų priemonių, iš kurių viena svarbiausia yra darbuotojų pajamų rėmimas, kurį ir taip įgyvendintų valstybės narės, kalbant apie visus 89 atvejus. Trečdalis lėšų buvo skirta uh, pajamų rėmimui. Ir kai kuriais atvejais, kuriuos auditavome, netgi daugiau nei 50 procentų buvo skirta pajamų rėmimui. Tai taip pat mokymo priemonės, kurios mano nuomonė turėtų būti pagrindinės remiamos priemonės, galbūt buvo remiamos nepakankamai. Dažnai jums buvo skirta labai nedidelė EGF lėšų dalis ir tarpinė vertinimų tarpinėme vertinime buvo nustatyta, kad 26 procentai EGF lėšų buvo skirta mokymams. Verta būtų paminėti, kad visos priemonės pagal ETF reglamentą taip pat gali būti finansuojamos iš Europos socialinio fondo ESF. Ir ketvirta išvada, turint omeny, kad EGF turi padėti greitai reaguoti kai atleidžiami iš darbo darbuotojai, tvirtinimo procedūros trunka per ilgai, vidutiniškai 41 savaitę po to, kai buvo pateikta paraiška iki paramos gavimo. Ir iš esmės, kai kurios valstybės narės mano, kad um, toks um, ilgas procesas yra viena iš priežasčių, kodėl dažnai apskritai nesikreipiama dėl EGF lėšų. Pirmininkė remiantis audito išvadomis mes patikėme štai kokias rekomendacijas. Valstybės narės ir komisija turėtų užtikrinti, kad būtų teikiami naujausi ir patikimi duomenys. Tai yra labai svarbu, kad būtų galima vykdyti uh, stebėsena, kaip yra siekiami tikslai ir kokias, kokie yra atskirų priemonių taikymo rezultatai. Ir reikėtų koncentruotis į tas priemonės, kurios teiks pridėtinę vertę ES lygmenių, o ne koncentruotis į tai, ką jau dabar daro nacionalinės pajamų rėmimo schemos. Diskusijos dėl ETF tebe vyksta ir būtų galima nustatyti atitinkamas ribas. Ir galiausiai e, teisės aktų kuriejai turėtų pagalvoti apie alternatyvas ETF, apie galimybę naudotis Europos socialinių fondų, kad būtų teikiama spartesnė ir veiksmingesnė parama masiškai atleitiems, atleistiems darbuotojams. Mes be abejo žinome, kad e, sprendimas toliau dirbti su atskiru ETF jau yra priimtas, tačiau galbūt reikėtų atsižvelgti į mūsų rekomendaciją, kai bus pateikta daugiametės finansinės programos tarpinė ataskaita ar tarpinis vertinimas ir kai prasidės diskusija dėl naujos finansinės programos. Pirmininkė, audito rūmų auditas visada turi būti at atsiž vykdomas atsižvelgiant į svarbius reikalavimus. Pirmiausia, mes turime turėti reikiamą informaciją ir taip pat mes turime savo ruoštų pateikti informaciją laiku, kad teisės aktų leidėjai galėtų į mūsų išvadas atsižvelgti. E, kai dėl audito susijusiu su ETF Mes konstatuojame, kad ataskaita būtų paskelbta tik 2014 metais. Tai būtų dėl to, kad mes norėjome turėti pakankamai medžiagos komisijos tarpinį vertinimą pirmiausia prieš atliekant auditą. Tačiau tokie laiko terminai būtų nepalankus diskusijoms dėl naujojo ETF. Todėl tam, kad mes būtume pasirengę naujosiams ar dėryboms dėl naujo ETF turime paspartinti procedūras, kiek tai įmanoma. Ačiū audito komandai, ačiū kolegoms auditų rūmose už tai, kad buvo įmanoma paspartinti šį procesą. Aš taip pat norėčiau padėkoti ir komisijai, nes be jos konstruktyvaus bendradarbiavimo mes šiandien negalėtume kalbėti apie šią ataskaitą. Taigi, nors šis Ši ataskaita galbūt šiek tiek ir vėluoja, kalbant apie daugiametį biudžetą, bet noriu akcentuoti, kad ataskaita buvo parengta šešiais mėnesiais anksčiau nei paprastai ir aš tikiuosi, kad ji vis dar bus naudinga galutinėse diskusijose dėl ETF. Tarp institucijų. Taigi, pirmininkė, norėčiau to ir baigti savo pristatymą. Ačiū ponui pranešėjui Mulderiui už jo indėlį. Mes labai sėkmingai bendradarbiavome su juo ir jo darbinis dokumentas mums taip pat labai pravertė ir jis bus svarbus tolesnėse diskusijose dėl ETF. Ačiū. Dank u wel. Um, Ik geef uh, graag het woord aan de rapporteur misschien eerst. Dėkoju. Dabar suteikčiau žodį pranešėjo. Ar be pono Rubiko dar kas nors nori pasakyti, ponas Epping? Dar kas nors? Ne? Tai tuomet pirmiausia suteiksime žodį pranešėjų, paskui dar du kolegos ir paskui komisijos atstovas. Pone Mulderi, prašau. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti auditorumams už jų nu, nudirbtą darbą ir už puikų bendradarbiavimą. Man atrodo, kad šios ataskaitos bendra išvada yra teigiama, kad lėšos yra panaudotos tinkamai, gerai, tačiau yra tam tikrų dalykų, kuriuos būtų galima patobulinti. Visų pirma, kalbant, reikia kalbėti apie šio fondo tikslą. E, tikslas yra padėti, grįžti, padėti rasti naują darbą e, darbuotojams, kurie buvo atleisti. E, tačiau mes turime Europos socialinį fondą, ir, kurio tikslai taip pat yra panašus svarstant naują daugiametę finansų programą buvo nuspręsta, kad ir, ir toliau turės egzistuoti abu šitie fondai, tačiau nepaisant to, man nėra aišku, kodėl e, E, kalbant apie Europos pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondą, bendro finansavimo rodiklis yra nuo 50 iki 75 procentų, o kalbant apie ESF, tas bendro finansavimo procentas yra apie 80 procentų. Man tai kol kas nėra aišku. Todėl manau, kad mes dar turime konsultuoti su kitomis institucijomis ir pažiūrėti, uh, ko pavyks pasiekti. Tačiau pagrindinė išvada auditorumų yra ta, dėl kurios aš galiu pritarti auditorumams, e, tai yra tie aiškus rodikliai, e, pagal ką yra vertinamas šio fondo rezultatyvumas. Manau, kad reiktų labiau pabrėžti, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas ir Europos e, socialinis fondas vieni, vienas kitą papildo ir reiktų aiškiai juos išskirti, aiškiau išskirti. 41 e, savaitė ypatingos skubos atvejais, e, kai žmonės yra atleidžiami, per tiek laiko turi būti svar, išsvarst, pa, apsvarstyta paraiška, bet tai yra beveik metai. E, manau, kad tą e, laikotarpį būtų galima dar patrumpinti ir tai būtų geras dalykas, ko būtų galima pasiekti. Toliau klausimas, kiek fondo lėšų gali būti panaudojama. Dabar vienas trečdalis fondo lėšų panaudojama kom, atlyginimams kompensuoti. Svarbu žinoti, kad e, lėšos yra paskirstomos, panaudojamos teisingai. Toliau kita pastaba. Būtų gerai, bet čia viskas priklausys e, nuo komiteto sprendimo pagerinti tą laikotarpį, patrumpinti, kad jis būtų trumpesnis negu 41 savaitė. E, pavyzdžiui, sakyti, kad jeigu paraiškos negalima išnagrinėti per tris mėnesius, tai tuomet reikia pamiršti, nes trys mėnesiai paprastai yra tas protingas laikotarpis, per kurį valstybė narė turėtų gauti e, komisijos atsakymą. Mm, Pone pirmininkė, žvelgiu į savo užrašus. E, manau, kad Aš paminėjau visas pagrindinės rekomendacijas, bet e, manau, kad teigiamai reikia vertinti tai, kad e, auditorumo ataskaita yra teigiama. Tikėkime, kad ir tame finansavimo laikotarpyje išliks e, toks požiūris. Dėkoju. Dėkoju, Janai. Ponas Riubich. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau E, padėkoti ponui Itelą ir savo geram bičiuliui Jan Mulder. E, manau, kad šitas prisitaikymo prie globalizacijos patarinių fondas vaidina svarbu vaidmenį kovojant su jaunimo nedarbu ir taip pat tais atvejais, kuomet yra skelbiama apie masinius atleidimus. Pavyzdžiui, dabar spaudoje rašoma, kad Siemens koncernas žada atleisti apie 10 tūkstančių darbuotojų. Todėl kyla klausimas, jeigu jau žiniasklaidoje skelbiama tokia informacija, ar nebūtų galima įsteigti ankstyvojo perspėjimo sistemą. Pavyzdžiui, tie žmonės, kurie jau yra įtraukti į tą atleidžiamųjų e, sąrašą, kad dar kol jie dirba, jau galėtų lankyti kažkokius e, perkvalifikavimo kursus. Mane taip pat domintų, ar e, dualinė profesinio rengimo sistema negalėtų būti e, privaloma, nes jeigu tik 25 procentai lėšų yra skiriama e, lavinimui darbuotojų, tai man kyla klausimas, ar mes turime e, tinkamą profesinį lavinimą ir ar tikrai visi baigia atitinkamus kursus ar mokslus gaus darbo vietą. Todėl kyla klausimas, ar yra gerosios praktikos ir atskaitomųjų rodiklių sistema Europos Sąjungoje, ar mes galime pasakyti, kas yra geriausias modelis, kurioje valstybėje narėje yra geriausia patirtis, o ten tais atvejais, kuomet lėšos yra panaudojamos netinkamai ir yra numatytas e, lėšų gražinimas. Pavyzdžiui, jeigu 41 savaitę e, trunka paraiškos nagrinėjimas, tai per kiek e, laiko yra išmokamos lėšos, nes pavyzdžiui, pagal e, atitinkamus komisijos teisės aktus turėtų tai atsitikti per 30 savaičių. Dankje. Der Kenneping? E, dank u voorzitter. Ik zou... Dirk Kenneping, ačiū pirmininką, noriu pirmiausiai padėkoti auditorumams už šią specialią ataskaitą. Mane visuomet domina specialiosios auditorumo ataskaitos, nes uh, Juose yra dažnai pateikiama informacija apie klausimus, kuriems nepakankamai dėmesio skiria komisija ir parlamentas. Globalizac... Pristaikymą prie globalizacijos padarinių fondo visuomet vertinau skeptiškai, visuomet balsuodavau prieš bet kokias išmokas, kurios mes suteiktume. Ir dabar turiu pasakyti, kad visuomet jaučiau, kad audito rūmai kažką panašaus į šią ataskaitą parengs. Ir e, galiu tik prisiminti, kad visuomet buvo siekiama e, kažkokį fondą kilnių tikslų e, vedami siekiame įsteigti, siekdami sudaryti žmonėms galimybės rasti naują darbą po to, kai jie savo darbo netekdavo, tačiau reikia aiškiai pasakyti, kad e, kol kas neturime tinkamų duomenų surinkę, e, o remdamėsi turimais duomenimis galime teikti, kad didžioji dalis fondo lėšų buvo panaudota atlyginimams kompensuoti, tik labai nedidelė dalis mokymams ir E, persikvalifikavimui ir manau, kad tokie rezultatai nepatenkinami ir todėl aš ir balsavau prieš šio fondo įsteigimą. ES tikrai negali bandyti įsivaizduoti, kad iš Briuselio gali vadovauti procesams vykstantiems atskirose įmonėse ir iš tiesų šio fondo veikla dubliuojasi su Europos socialinio fondo veikla ir tų dviejų fondų mums nereikia. Ir e, tas mūsų įsivaizdavimas, kad turėdami du fondus galėsime pasiekti geresnių rezultatų, nepasitvirtino. Ir aš manau, kad šitas fondas paprasčiausiai labiausiai pasitarnautų mums nustodamas egzistuoti. Ačiū. Dabar ponia Malatik. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti audito rūmų atstovams, komisijoje, mūsų pranešėjui už parengtą pranešimą dėl Europos globalizacijos fondo rezultatų. Šis fondas yra labai svarbus ir e, įvairiose ataskaitose konstatuojami teigiami fondo veiklos rezultatai, tačiau tai nereiškia, kad mums nereikia ieškoti būdų, kaip e, pagerinti fondo lėšų panaudojimą, jas, jį supaprastinti, labiau sutelkti. Europos globalizacijos fondas dažniausiai yra vertinamas kaip priemonė, kuria pastelkus taikomas ilgos paraiškų vertimo procedūros, jei dažnai priekaištavimo dėl nepakankamo lankstumo, dėl bendro finansavimo reikalavimų, e, taip pat dėl iš ankstinio lėšų suteikimo, kuris nėra numatytas, svertinamas kaip blogesnis nei Europos socialinis fondas, tačiau e, Vis tik tai turime nepamiršti, kad e, iš EGF lėšų turėtų būti finansuojamos finansuojami trumpalaikiai projektai, siekiant kuo greitesnių pokyčių situacijos pagerinimą ir būtent apie tai turime galvoti siekdami supaprastinti AGF e lėšų panaudojimo procesus, patvertindami priemonės, kurios yra finansuojamos iš EGF ir ESF, jos yra beveik vienodos, tai yra iš abiejų fondų lėšų galima finansuoti naujos darbo vietos, paieškas, persikvalifikavimą, mokymą, paramą e, verslui ir taip toliau būtų neblogai vertinti, kurios priemonės atneša daugiausia rezultatų ir globalizacijos fondo lėšų panaudojimas su, sukoncentruoti į dvi, tris veiksmingiausias sritis ir tokiu būdu e, tas fondas ir galėtų būti naudojamas kaip e, fondas skirtas greitam reagavimui ir per trumpus e, terminus. Galbūt komisija apie tai galvodama galėtų parengti atitinkamas procedūras, nustatyti vertimo procedūras, įgyvendinimo tvarką e, bei paraiškų patvirtimo. Tinkamas paralelinės procedūras, nes e, dabar aišku, kad vidutiniškai paraiškos paraiškų vertinimas užtrunka 30 savaičių, tai yra apie 8 mėnesius ir e, tai kelia didžiulį nerimą, nes per atitinkamą laikotarpį padėtis rinkoje gali iš esmės pasikeisti, siūlomos priemonės gali būti netokios veiksmingos, jeigu jos būtų gyvendinamos po 10 mėnesių nuo paraiškos patikimo. Ačiū uždėmesi. Ačiū ir dar būtų kolegų, kurie norėtų kalbėti. Nuomonių turime daug pradedant nuo fondo panaikinimo, baigiant e, sujungimu su e, Europos socialiniu fondu tai ir e, taip pat įvairių papildomų funkcijų suteikimu. Galbūt galėčiau paprašyti komisijos sureaguoti. Išsakytas mintis, kas iš komisijos norėtų tą padaryti, prisistatykite, prašau, ir galėsite kalbėti. Thank you very much. Uh, my name is... Ačiū, aš esu užimtumo generalinio direktorato direktorius atsakingas už EGF ir komisijos vardu. Norėčiau padėkoti audito rūmui, rūmams už puikiai atliktą darbą, kaip ir buvo pasakyta. Ataskaita buvo rengiama sėkmingai bendradarbiaujant, nes ir mes suinteresuoti tuo, kad būtų parengta išsami fondo veiklos analizė. Komisija sureagavo į audito rūmų prašymą teikti pastabas ir kai dėl analizės mes galime sutikti su daugeliu auditorumų išvadų. Žvelgiant į EGF iš platesnės perspektyvos ir bandant atsakyti ar sureaguoti į kai kurias pasigirdusias neigiamas pastabas, tai viena tų priemonių, kuri nėra tiesiogiai su daugiametė finansinė programa susijusi, bet yra numatyta biudžete, taigi naudojamos rezervo lėšos. Ir priemonės yra labai specifinės. Ir auditorumo ataskaita aiškiai rodo, kad darbuotojams buvo siūlomos specifinės, jiems specialiai pritaikytos priemonės, kad būtų realiai padėta tiems, kas buvo atleisti iš darbo. Taip pat auditorumo ataskaitoje yra minima, kad koordinavimas tarp EGF ir ESF veiksmų buvo tinkamas kad kai kurios valstybės narės teikia pirmenybę Europos socialiniam fondui, kitos Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondui. Ataskaitoje taip pat pasakyta, kad valstybės narės yra patenkintos ir komisijos teiktą paramą. Ir galiausiai nėra kažkokių teisinių ar netinkam, su netinkamu finansuoti susijusių problemų, kaip nurodyta ataskaitoje pateiktos konkrečios rekomendacijos. Rekomendacijos susijusios ir su atitinkamos informacijos ir duomenų pateikimu ir komisija su tuo sutinka. Mes jau numatėme atitinkamų nuostatų savo pasiūlyme ir galbūt artėjančiame triloge mums pavyks užtikrinti, kad tos nuostatos būtų įgyvendinimas. Iš tikrųjų, Svarbu gauti duomenys ir tai susiję su tuo, kaip mes dirbame su valstybėmis narėmis. Ir ateityje daugiau bus naudojami elektroniniai būdai keistis informaciją. Ir paraiškų teikimo procesas taip pat bus vykdomas elektroniniu būdu ir bus naudojami aktualūs duomenys ir naujausia informacija. Ir mes norėtume, kad būtų naudojamos techniniai pagalbai numatytos biudžeto lėšos. Ir bus naujajame reglamente atitinkamos nuostatos, kurios numatys tarpinio ataskaitų teikimą. Taigi neformaliame trialoge visą tai bus aptariama. O kol kas ši ataskaita padeda mums vykdyti diskusiją su dviem teisėkuros institucijomis. Dėl klausimo susijusiu su ribotos ES pridėtinės vertės, manau, kad kai kurios priemonės labai sėkmingai gyvendintos ir tai rodo, kad tos priemonės yra tarpusavėje viena kitą papildančios mes e, galbūt tikrai kuriais atvejais nežinome, kokie buvo rezultatai. Tai bent jau buvo pasakyta, bet mes turime 2012 duomenys ir jie rodo, kad 50 procentų apmokytų darbuotojų tas skaitinių laikotarpių įsidarbino. Ir tai nepaisant to, kad e, nesibaigė krizė. Tai mes tikėtumėmės dar geresnių rezultatų, kai pagerės ekonominė situacija. Mes taip pat manome, kad svarbu toliau siekti konkrečių tikslų ir mūsų naujame reglamente yra būtent siūloma numatyti kiekybinius darbuotojų reintegracijos tikslus. Dėl klausimo susijusio su darbuotojų pajamų rėmimu. Čia sunku, čia reikėtų atkreipti dėmesį į labai svarbų klausimą, kurį mes sprendžiame ir mūsų naujajame reglamente. Būtent mes pasiūlėme riboti šias priemonės ir numatyti 50 procentų ribą. Na, galbūt paklausite, kodėl numatytas toks skaičius. Galbūt e, Jeigu būtų numatytas, pavyzdžiui, 30 ar 50 procentų vidurkis, nebūtų ar 30 procentų vidurkis galbūt nebūtų problemų, bet yra atveju, kai viršijama 50 procentų riba. Dažnai taikomos priemonės skirtos mokymams ir reintegracijai. Tai nereiškia, kad e, darbuotojams mokami pinigai už nieką. Galbūt e, kartais susidaro toks klaidingas įspūdis. Sudaromos sąlygos darbuotojams mokytis taikomos įvairios mokymo priemonės ir tik jeigu darbuotojai dalyvauja tose priemonėse, jie gauna paramą, finansinę paramą tam laikotarpiui. Tai kiltų klausimas, ar tuo dubliuojamos valstybių narių taikomos priemonės. Ir čia turime siekti dermos pusiausvyros, nes nenorime sukliudyti valstybėms narėms laisvai uh, ieškoti ir taikyti tinkamiausias priemonės. Tai šiuo metu ta diskusija dėl pajamų kompensavimo ar finansinės paramos yra techninė diskusija. Mes iš esmės sutinkame, kad reikėtų numatyti 50 procentų ribą ir kad tai neturi būti pagrindinė mm, pagalbos dalis. Taigi, ir auditorumo ataskaita, ir pastebėjimai šios srities yra svarbus. Kai dėl EGF ir ESF vadovų taryba išsakė savo nuomonę. Argumentai taip pat aiškiai išsakyti ir valstybių ir vyriausybių vadovai, parlamentų vadovai išsakė savo nuomonę. Buvo galbūt klausimas, kodėl komisija siūlo 50 ar 65 procentus priklausomai nuo to, kiek valstybių narių naudojasi ESF. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į tai, kad yra skirtinga šių fondų naudojimo logika ir antra, atsižvelgti į e, biudžetą. Žinoma, kad e, SF bendrai finansuoja didelės programas įgyvendinamas valstybių narių. E, dažniausiai tai su sanglauda susijusios priemonės, taigi tai yra specifinė intervencijos sritis. Ir kaip vienas parlamento narių pasakė, EGF yra naudojamas kaip ad hoc priemonė ir siekia trumpalaikių tikslų. Jeigu aš atstovaučiau valstybės narėsiai, aš turėčiau pasirengimą naudoti 85 procentus ESF ar 65 procentus EGF, visada rinkčiaus EGF, nes tai yra papildomos lėšos, nereikia um, turėti akademinio laipsnio, būti ekonomikos specialistu, kad būtų galima tai aiškiai nustatyti. Dėl laiko terminų ir dėl to, kad net 41 savaitę vidutiniškai trunka tvirtinimas, galbūt iš pradžių paaiškinsiu kontekstą. O kontekstas, toks, kad nėra iš ankstinio nustatyto biudžeto, mes visada turime teisėkros institucijų priimama konkretų sprendimą dėl biudžeto. Ir jau tuo sprendimu yra apibrėžiamas konkretus laikotarpis, laiko ribos. Ir visa tai susijęs su DFP. Be to, valstybės narės gali pradėti finansuoti priemonę dar prieš tai, kai komisija pateikia pasiūlymą ir prieš tai, kai teisėkuros institucijos ar biudžeto institucijos priima atitinkamą sprendimą. Jos gali naudoti savo bendro finansavimo dalį ir finansuoti priemonę. Taigi, tie ilgi terminai nereiškia, kad darbuotojai negaus lėšų. Ir manau, kad tai svarbu prisiminti. Kita vertus, 41 savaitė yra tikrai per daug ir mes pritarėme, pritarsime Europos parlamentui trialoge, kad būtų nustatytos konkrečios ribos ir norėtume, kad šis laikotarpis vidutinis sumažėtų maždaug dešimčia savaičių, bent toks preliminarus mūsų būtų siekimas. Tai būtų labai reikšmingas žingsnis ir mes šiuo metu siekiame supaprastinimo. Galima taip pat sakyti, kad kartais tie terminai tokie ilgi dėl to, kad valstybės narės laiku nepateikia informacijos ir valstybėms narėms reikėtų daryti tam tikrą spaudimą ir galbūt tarybos reglamente būtų galima atitinkamus reikalavimus nustatyti, kad laiku gautume visą informaciją iš valstybių narių. Greičiausiai atsakiau į daugelį dalykų, kuriuos išsakė audito rūmai ir atsakiau tas pastabas, kurias išreiškė Europos parlamento nariai. Apibendrinant, pasakysiu, kad mūsų nuomonė Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas siekia labai rimtų, konkrečių tikslų, tai yra ES linkmens solidarumo ženklas. Fondas skirtas padėti darbą praradusiems darbuotojams. Buvo užduotas klausimas, kodėl neįvedus ankstyvo įspėjimo sistemos. Be abejo, valstybės narės gali nustatyti tokią sistemą, jos gali pradėti dirbti ir taikyti. Es, taikyti įvairias priemonės pasinaudodamos ESF lėšomis prieš pasinaudodamos EGF. Bet reikia pasakyti, kad yra viena svarbi techninė detalė. Nereikia laukti, kol darbuotojas realiai praranda darbą. E, pakanka jau atitinkamo sprendimo, kad darbuotojai bus atleisti. Jau tada galima pradėti taikyti priemonės. Tai yra įdomu ir svarbu pažymėti, kad e, netgi jau kažkokių konkrečių pakeitimų ar sprendimų dėl pakeitimų laikotarpių galima pradėti taikyti priemonės. Komisija taip pat rengia politikos komunikatą dėl prisitaikymo sistemos, tai susiję ir su parlamento iniciatyva, taip vadinamo cerkas pranešimu. Galbūt kalbėjau per ilgai, bet man atrodo, kad reikėjo aptarti kai kurias techninės detalės, kurios kartais yra svarbios, norint e, aiškiai įsivaizduoti bendrą vaizdą. Ir pabaigai pasakysiu, kad mūsų darbas su audito rūmais buvo itin mums naudingas. Ačiū. Ačiū. Manau, kad kalbėsiu visų kolegų vardu pasakydamas, kad jūsų e, kalba suteikia mums daugiau aiškumo. Ar dar yra norinčių pasisakyti šiuo klausimu? Jeigu ne, tai tuomet suteiksiu žodį Vilė Itelė, o paskui pranešėjas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, dėkoju už komentarus ir klausimus. Kai kurie pabandysiu atsakyti į kai kuriuos klausimus. Galiu pasakyti, kad nebuvo um, įmanoma sužinoti, kokios priemonės būtų pačios tinkamiausios dėl e, to, kad nėra tinkamų duomenų. Tačiau mes vis tik bandome ieškoti tam tikrų atsakymų. Apie tūkstantis atleistų darbuotojų e, jiems buvo padėta. E, E, iš EGF ir greičiausiai buvo išspręsti iš, išnagrinėtos paraiškos per devynis mėnesius. Tik 26 procesai EGF e, e buvo panaudoti mokymosi programoms. Kitus skaičius galėsite rasti mūsų ataskaitos 20 puslapyje. Kalbant apie gerasias praktikas, jeigu žvelgsit, pažiūrėsite į skaičius, matote 14 eilutę, tai yra reintegracijos rodiklis ir geriausias rodiklis yra 59 procentai, tai yra Lietuvoje. Tai yra geriausias skaičius iš visų. Dėkoju. Dėkoju. Ir baigiamosios pranešėjo pastabos. Dėkoju. Aš manau, kad mes pasiekėme konsensuso e, daugiau ar mažiau dėl išvadų dėl šios ataskaitos ir kol kas dar vyksta trialogas e, su socialinių reikalų komitetu ir su taryba ir aš E, siūlyčiau išvadas, mūsų išvadas šios ataskaitos pasiūsti e, socialinių reikalų komitetui, kad jie galėtų tomis išvadomis pasiremti trialogo darybose. Dėkoju uždėmesi. Äh, Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau kitas darbo atvarkės punktas. Punktas Tai yra ES 2014 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. Pranešėjas yra Jens Gajer. E, Jensai, tu rengi nuomonę biudžeto komitetui. Prašau tau žodis. Ačiū Bartai. Pakankamai trumpai pamėginsiu, mėly kolegos, jūs esate susipažinę su procedūra. Mes jau kelis metus metus skiriame pranešėjai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo ir kartu su komitetu. Mm, kuris šiuo atveju yra biudžeto kontrolės komitetas, mes ketiname ir teikime pasiūlymus dėl kitų metų ES biudžeto savo nuomonėje. Aš e, apibendrinau svarbiausius aspektus e, susijusius su biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra. Mes norėtume, kad ta procedūra kuo greičiau prasidėtų. Ir aš daugiausiai pasitelkiau tuos aspektus, dėl kurių parlamentas sutarė, pirmiausiai siekdamas sustiprinti priežiūros mechanizmus, tinkamai panaudotų lėšų išieškojimo sistemą veiktų tinkamiau, kad valstybės narės e, prisimtų didesnį atsakomybę už, tinka, už, tinkam, už tinkamą biudžeto vykdymą. Nes vis daugiau pasitaiko atvejų, kuomet e, taryba su komisija tam tikrą pingpongo žaidimą pradeda žaisti ir galiu pacituoti komisijos nario šiemetą, e, kuomet jis pristatinėjo ir vertino pastarųjų metų auditorumų ataskaitą. Jis tuomet teigia, kad jeigu valstybės narės nesims priemonių, tai klaidų apimtis nesumažės e, ir Dėl to turime prisiminti, kad 80 procentų lėšų yra administruojamos bendrai. Taigi, jeigu valstybės narės deramų mastų nesijims arba nesijima atitinkamų priemonių, tai mūsų užduotis yra įvardinti valstybėms narėms tenkančią atsakomybę už netinkamai panaudojamas biudžeto lėšas. Po kelių savaičių gausime išsamų komisijos dokumentą susijusį su mūsų biudžeto vykdymo patvirtinimo rezoliucija, kurią patvirtinome balandžio mėnesį. Ir šiame dokumente bus pateikta konsoliduota informacija apie lėšų gražinimus, įvairias biudžeto korektūras, kita mums svarbi informacija ir tokiu būdu galėsime susidaryti bendrą vaizdą apie padarytų klaidų atitaisimą, apie sritis, kuriuose tos klaidos buvo padarytos ir gausime informaciją apie valstybės, kurios padarė daugiausiai klaidų Neturint, ši informacija tikrai būtų labai svarbi, ypač turint omenyje, kad e, trys valstybės narės atsisakė tarybą tvirtinti komisijos biudžeto vykdymą. Ir viena iš tų valstybių yra Junktinė karalystė ir komisijos ataskaitoje pateikima informacija, kad vien Junktinė karalystė privalo 60 milijardų eurų gražinti. E, paramos lėšų skirtų žemės ūkiui nes ten netinkamai veikia kontrolės mechanizmai, taigi manyčiau, kad iš tiesų būtų galima su taryba šią atveju Junktinė karalystė diskutuoti apie tai, kas yra labiausiai kaltas dėl netinkamo ES biudžeto lėšų panaudojimo, būdamas protestantu. Aš e, manau, kad tikrai nereikėtų kalbėti apie krislą kito akyje, kuomet tavo paties akyje jau neblogas kuolas yra įstrigęs. Manau, kad kiekviena valstybė narė privalo prisimti savo atitinkamą atsakomybės dalį, pasirūpinti tuo, kad e, būtent jos viduje ES lėšos būtų panaudojamos tinkamiau, kad tinkamai veik, veiktų kontrolės sistema, kad būtų pašalinti atitinkami trikdžiai. Būtent apie tai svarbu yra kalbėti, diskutuojant ir svarstančios klausimus. Ypač turint omenyje, kad mūsų laukia diskusijų su taryba dėl tam tikrų biudžeto asignavimų. Taryba nenori, atsižvelgdama ne tik į krizę, tačiau ir į nepakankamai veiksmingai veikiančias kontrolės sistemas tam tikrus asignavimus. Taigi mes savo ruoštų e, e, siekdami e, užtikrinti čia vienodus sąlygas turėtume nepamiršti ir kaip dėmesį į tai, kas kaltas dėl netinkamų tų ES lėšų panaudojimo. Ačiū Jensui, ponė Greslė prašo žodžio, kas dar, ponė Andriasin, dar kas nors. Pone Greslė, prašau. Ačiū. Jeigu jau kalbame apie priekaištus e, vieni kitiems, tai turėtume nepamiršti, kad jau dešimt metų daugiausiai klaidų yra padaroma trijose šalise - Ispanijoje, Italijoje ir Graikijoje. Dešimt metų tokia padėtis nesikeičia ir manau, kad tie priekaištą išsakyti jungtinės karalystės atžvilgių. Negali būti vertinami visiškai be ironijos. Tačiau kitas klausimas man yra daug įdomesnis, kodėl komisija jau dešimt metų taikstosi su tokia padėtimi ir nesima jokių veiksmų. Ačiū. Pone Andrijasin. Ačiū pirmininkė. Norėčiau atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad Junktinė karalystė yra vienintelė šalis, kuri ilgą laiką prašo sumažinti ES biudžeto asignavimo apimtis. Ir galbūt, jeigu biudžetas būtų sumažintas, tuomet pastaikytų mažiau progų netinkamai arba blogai panaudoti jo lėšas. Manau, kad e, neturėtume pamiršti. vaidmens, kurį atlieka ES komisija fondo lėšas naudojant. Mokesčių mokėtojų pinigai yra netiesiogiai šalims skiriami, tačiau e, pirmiausia steikiami komisijai ir komisija privalo prisimti pirmoją atsakomybę už e, atitinkamų išteklių valdymo, netgi jeigu e, tos lėšos yra tiesiogiai panaudojamos valstybėse narėse, nes komisija privalo prisimti atsakomybę už tai, kad lėšos būtų skiriamos tinkamiems asmenims ir tinkamiems, tinkamais tikslais panaudojamos. Nemanau, kad šiuo metu taip yra ir dėl to kyla tiek daug klaidų, apie kurias e, mums praneša auditorumo auditoriai. Noriu kaip dėmesį į vieną pono Gairio nuomonėje pateikimo pasiūlymą. Jame teigiama, kad su pastenkinimu konstatuojama, kad finansinės korekcijos Šių finansų koregavimų gyvenimas siekia apie 4,5 milijardų eurų 2012 metais. Tos finansinės korekcijos yra susijusios su klaidomis, kurios buvo daromos per labai ilgą laiką. Galbūt pati suma atrodo ir pakankamai įspūdingai, tačiau tarkime, jeigu ta suma būtų paskirstita e, dešimčiai pastarųjų metų, tai nemanau, kad jie atrodytų taip įspūdingai ir mus tenkintų. Ačiū. Deriklau. Ačiū, norėčiau padėkoti kolegai Gėr už tai, kad atkreipė dėmesį į kai kurias problemas Junktinėje karalystėje, tačiau Junktinė karalystė, aišku, mm, turi daug skirtingų dalių, regionų. Vienaip yra Anglijoje, kitaip yra Velse ir tą pripažįsta ir komisija. Velsas, pavyzdžiui, visada geras pavyzdys, kaip yra panaudojami Europos struktūriniai fondai ir kiti fondai. Ir manau svarbu uh, pažiūrėti, kaip mes anksčiau naudojame lėšas ir ko galime pasin... išmokti iš praeities. Būtent tuo yra vertingas pono Geir nuomonės, to vertinga jo nuomonė mums tai, kas išdėsite, padės e, sumažinti neteisingų lėšų naudojimą. Ačiū. Ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį Europos komisijai, prašom. Gal galėtumėt prisistatyti. Ačiū pirmininkė. Taip, komisijos atstovai norėtų pasveikinti pono Gėrio nuomonės projektą, nes jis akcentavo du svarbius elementus. Pirmiausia, priežiūros ir korekcijos sistemų vaidmenį ir tai, kad biudžetas kartais yra atitaisomas ir antras tai, kad kuriasi nauja lėšų naudojimo kultūra. Pirmiausia, dėl koregavimo ir atitinkamos sistemos veikimo. Žinote, kad ponas Šementa e, šiam komitetui spalio antrą dieną teiks komunikatą Dėl ES biudžeto mes dabar rengėme šio komunikato projektą ir jame sieksime spręsti visas tas problemas, kurios buvo e, nurodytos e, Europos parlamento rezoliucijoje dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Konkrečiai mes sieksime aiškiai paaiškinti, būtent aiškiai, nes tai buvo nurodyta kaip vienas reikalavimų įrašytų sutartyje kaip pirmi, galima būtų išvengti klaidų ir jeigu jų neišvengta, kaip jos turi būti nustatytos ir ištaisytos. Ir mes taip pat paaiškinsime ne vien tai, koks yra komisijos vaidmuo, bet ir ką turi padaryti valstybės narės. Mes taip pat paaiškinsime. Tai, kad procesas yra daugiametis, 2,5 milijardai Čia kalbama apie klaidų kainą praeitįje, bet turime siekti ir tokios sistemos, pagal kurią, pavyzdžiui, 2012 nustatytos klaidos bus ištaisytos ateityje. Aš detaliau nekalbėsiu, nes komisaras šiame metą pristatys visas komunikato detalės. Kai dėl antro elemento nauja mm, rezultatų siekimo ar veiklos kultūra, čia komisija atsižvelgs tai, ką mini ir ponas Gair, būtent reikalavimai išdėstyti naujajame tarp institucinėme susitarime. Mes e, didžiausią dėmesį skirsime Europą 2020 strategijai ir atitinkamoms vidinėms politikos kryptims. Mes taip pat sieksime, kad būtų tiekiama daugiau informacijos, ypač pagal mūsų 318 straipsnio ataskaitas. Ačiū. Ar kolegas į nuvilį susikomą? Ne? Dėkoju, ar dar yra kolegų norisiu, norinčių pasisakyti, prašau, Jansai, tau žodis. Dėkoju. Manau, kad kai žiūrime, jeigu norime sumažinti e, klaidų lygį, kalbant apie biudžeto įvykdymą, mes turėtume labai aiškiai E, išnagrinėti įvairias taisyklės, pagal kurias yra finansuojama ir tada padaryti atitinkamas išvadas. E, kolegos teisūs sakydami, kad e, Ingev čia paminėjo tris šalis, kuriuose didžiausias klaidų lygis ir tas klaidų lygis yra būtent vykdant regionų politikos tikslus, todėl reikia pažiūrėti, kodėl taip yra. Europos sąjunga su Ispanijos karalystė netgi e, turėjo e, teisminį ginčą, jis buvo nagrinėjamas netgi teisingumo teisme. E, Ginčio esmė buvo tai, kad milijardiniai pagalba turėjo būti gražinta iš Ispanijos ir tai buvo e, parama per kelis metus. Jeigu pažiūrėsime į tą sistemą, tai pamatysime, kad e, Ispanija yra tokia e, sistema, kad kompetencijos tarp regioninės valdžios ir centrinės valdžios yra labai sunkiai e, padalinamos ir būtent dėl to atsiranda klaidų tikimybė galbūt mes turėtume parengti rezoliuciją, kurioje paragintume Ispanijos karalystę pagerinti savo administravimą. Tačiau aiškiau panagrinėjus e, galima pamatyti, ar priežastis yra kažkokie administraciniai trūkumai, bet e, tai e, vis tiek neatleidžia nuo tų klaidų. Pavyzdžiui, Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje buvo E, toks atvejs, kuomet Europos komisija sustabdė socialinės integracijos programą ne dėl to, kad atitinkamos tarnybos toje Vokietijos žemėje būtų korumpuotos, bet dėl to, kad e, ar ne dėl to, kad klaidų lygis būtų labai e, aukštas. Esmė e, to sustabdymo buvo ta, kad Šiaurės Reino Vestfalijos atitinkamos e, teisinės nuostatos netitinka visos ES e, teisinės sistemos. E, ir manau, kad būtų neteisinga būtų ieškoti dabar kaltų ir, ir e, atradus tuos kaltus jaustis, kad mes padarėme viską. Manau, kad mes turime ieškoti tikrų klaidų priežasčių. Aišku, tos priežastys neatleidžia nuo e, klaidų, tačiau e, tuomet yra aišku. E, dėl ko tos klaidos atsiranda, kas yra dėl jų kaltas. E, toliau pirmasis punktas, e, kurį citavo ponė Andresan, aš galėčiau jį netgi ir papildyti. E, galima kalbėti, iš kokio laikotarpio čia mes kalbame apie tuos finansinių koregavimų įgyvendinimus. E, čia buvo teisinga pastaba, tačiau šios. E, Nuostatos esmė yra tai, kad Europos komisija nėra kažkokia bejėgė, ji gali susigražinti e, atitinkamas lėšas ir tas susigražintų lėšų skaičius vis auga. Tai reiškia, kad yra e, ištaisomos klaidos ir atrodo, kad būtent toks klaidų taisymo metodas veikia ir jis veikia vis geriau. Tai yra aspektas, į kurį reikia atsižvelgti, ypač kalbant apie aktualias klaidas, kalbant apie biudžeto įvykdymą. E, ir reikia nepamiršti, kad komisija gali vienu ar kitu būdu ištaisyti tas klaidas, e, tai yra susigražinti lėšas. Pone Andresan, taip, žinoma, Pinigų srautai veikia taip, kad e, visų pirma e, paramos gavėjas gražina valstybei nariai, valstybė narė gražina komisijai. E, kad tos valstybės narės, o paskui Europos komisija leidžia valstybėms narėms naudoti tas lėšas taip, kad jos įgyvendintų savo politikos tikslus sistema veikia taip. Nežinau, kaip, kiek dažnai parlamentas priemė poziciją dėl šito klausimo. Jeigu valstybės narės nesugeba užtikrinti tinkamo EES e, programų įgyvendinimo, tai tuomet Europos komisija gali nuspręsti sustabdyti tas programas. Kaip jau minėjau, ji tą padarė, pavyzdžiui, Ispanijoje. Ji ne tik susigražino lėšas, bet ir apskritai sustabdė programas. E, ir galbūt tą galima e, interpretuoti taip, jeigu, pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje administruojant žemės ūkio lėšas yra didelis klaidų lygis, tai tuomet komisija gali nutraukti tinkamas programas. Ačiū. Uh, Dėkoju, ar dar kas nors nori pasisakyti? Ne? Tai tuomet norėčiau pranešti, kad Jens Gajerio tekstui dar galima teikti pakeitimus. Pak pakei, galutinis pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 18 diena, tai reiškia, tai yra trečiadienis. Spalio antrosios posėdėje mes tvirtinsime šią nuomonę. Tokiu būdu baigiame nagrinėti penktąjį darbo atvarkės punktą ir keliaujame prie paskutinio šios dienos darbo atvarkės punkto. Tai yra diskusija dėl biudžeto kontrolės komiteto delegacijos išvyka prie Bulgarijos sienų su Graikija ir Turkija. E, dalis mūsų komiteto vyks į tą e, kelionę. Delegacijos vadovas bus Jens Gajer, todėl jam dar kartą suteiksiu žodį, kad jis suteiktų e, informacijos dėl šios išvykos. Šiandien tikrai labai greitai dirbame. E, jeigu matote, kad nėra jūsų koordinatorių salėje, tai pabandykite juos informuoti, nes iš karto baigus posėdį mes pradėsime koordinatorių posėdį, kad nedėlstume, ne, negaištume laiko. Matau, kad socia, socialistų ir liberalų koordinatoriai yra, GUE ir EFC koordinatorių nėra. Galbūt būtų galima juos informuoti. Jensai, dabar tau žodis dėl Bulgarijos. Äh, Mėly kolegos, e, po mūsų viešnagės Kaliningrade, e, kuomet daugiausiai dėmesio skiriame pasienio kontrolės veiksmingumui, mes savo komitete kaip vieną iš svarbiausių klausimų skiriame būtinybę įvertinti uh, kaip yra taismos klaidos pasitaikančios įgyvendinant įvairias programas, siekdami kuo geriau apsaugoti ES finansinių interesų apsaugą ir ją išplėtoti. Mes pabandėme identifikuoti ir tuos aspektus, kurie ne tik išlaidų, tačiau taip pat ir pajamų pusėje e, daro žalą ES biudžetui ir turiu pasitaisyti, jeigu mes e, dar prisimintume kelionį į Antverpeną ir Rotterdamą, tai jau būtų trečia, trečias toks mūsų komiteto delegacijos vizitas, išvyka e, siekiant pasienio ruožuose įvertinti kovą su kontrabanda iš Europolo mes gauname metinius pranešimus apie tai, kokie yra e, pažydžiamiausi pasienio perimo punktai, kalbant apie kontrabandinių prekių srautus. Puikiai žinome, kad per metus vien dėl tabako gaminių nelegalaus įvežimo ES biudžetas praranda milijardą lėšų tiesioginių įplaukų, o 10 milijardų iš viso visose valstybėse narėse patirima biudžeto įplaukų nuostolių. Taigi čia kalba neina apie kokius nors arbatpinigius, tai yra e, labai rimtos sumos ir turint omenyje, kad e, nelegaliai įvežamos ne tik cigaretės, tačiau ir kitos suklastotos plataus vartojimo prekės, tai užkirtus kelią kontrabandai būtų galima ženkliai sumažinti patiriamą biudžeto žalą pasienio regionai su tarp Bulgarijos, Graikijos, Bulgarijos, Turkijos. Ne, mums buvo labai svarbus, turint omenyje, kad e, ten gyvenama Herkules 3 programa ir su jie susijusius priemonės, todėl mums buvo labai svarbu susitikti su pareigūnais dirbančiais vietose ir gauti, išgirsti jų įvertinimą apie programos atitinkamas spragas ar tas vietas, kurias reikėtų pagerinti. Su vietos, kur yra nelegaliai gabenamos vairios prekės, yra nelegaliai gabenami ir žmonės. Taigi prekyba žmonėmis buvo taip pat klausimas, kuriam skyrėme šiek tiek dėmesio, buvome susitikę su regioniniu, regioniniu prieglopšių centru Pastrogor vietovėje ir Libė komiteto kolega iš Bulgarijos, kuris yra liberalų atstovas, taip pat dalyvavo šioje išvykoje, buvo delegacijos narys ir aš, mes žinome, kad jis pakvietė svarbiausius komitetus jų vadovus dalyvauti šioje išvykoje. Ir tikrai džiaugiamės tuo, nes labai norime, kad mūsų svarstami klausimai sulauktų atgarsio ir kitose komitetuose. Tokios išvykos geriausias būdas to pasiekti. Programa buvo pakankamai apkrauta, nes turėjome, mm, patyrėme nemažai sunkumų iš Sofijos e, atvykdami į Graikijos pasienį, o nuo Graikijos Bulgarijos pasienio iki Bulgarijos Turkijos pasienio taip pat e, yra netrumpas kelias. Truputėlį gaila, tačiau dėl logistinių nesklandumų turėjome baigti delegacijos išvyką Stambule. kur buvo surinkta ir tinkamos spaudos konferencija, oro uoste tai turėjo vykti nes aš manau, kad Stambule dirbantis žurnalistai neipatingai daug dėmesio savo veikloje skiria ES išorės sienų apsaugai, galbūt pati idėja nebuvo tokia bloga susijęti mūsų delegacijos išvyką uh, ir jos rezultatų pristatymą kartu su delegacijos išvykos į Kaliningradą rezultatų pristatymą, tačiau aš manau, kad ta išvyka iš tiesų bus pakankamai įdomi. Ačiū. Jaunas Mulderis paprašė žodžių. Kiti kolegos, jeigu norės, galėtų padaryti. Komisijos atstovai yra salėje taip pat Olafo atstovų. Jeigu norite žodžio, tai prašau pamajoti ranką. Ponas Mulderis, po to Inga Greslė. Ačiū pirmininkė, aš nekantrai laukiu šios išvykos, programa numatyta pakankamai įdomi. Tačiau e, galiu tik prisiminti, kad kuomet vykome į Kaliningradą, mes paprašėme pirmininkų suėgos numatyti darbo atvarkę specialų klausimą, kurį atsakoma žodžiu komisijai ir tarybai dėl cigarečių kontrabandos, nes e, Kaliningrados rytis tuo yra pagarsėjusi ir noriu paklausti, ar buvo atsižvelgta pirmininkų suėgoje į šį prašymą, ar tas klausimas yra įtrauktas į darbo atvarkę, nes manau, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti būtent e, šiems specifinio pavadžio klausimus. Pastarsiu su sekretarietu, sako pirmininkas, tuo tarpu steiksiu žodį poniai Greslė. Aš norėjau paklausti kiek vertėjų numatyta įtraukti iš delegacijos išvyką, nes e, prieimus sutinkamus sprendimus anksčiau buvo numatyta jau vertėjų nesuvežti tokias išvykas. Noriu paklausti, kodėl tiek daug vertėjų vežamasi. Pirmininkas, ačiū. Janai, atsakant į tavo klausimą, dėl klausimo, kurio atsakoma žodžiu įtraukimo į darbo atvarkę, atrodo, kad tai dar nebuvo padaryta. Ir aš manau, kad reikės pastarti su koordinatoriais, kokiu tolesnių veiksmų reikėtų imtis. Man buvo pranešta, kad ponas Dobo atstovauja e, e, atitinkamų komisijos direktoratų ir ponas Katanija ir Sontas atstovauja Olafui. Ar kas nors iš kolegų norėtų kalbėti? Ja. E, ponas Odį dar prašau žodžio, sako sekretariatas. Aš atstovauju vidaus reikalų generaliniam direktoratui Komisija sveikina biudžeto kontrolės komitetą ir surinkta išvyka į Bulgariją. Iš tikrųjų konstatuojame, kad šios sienos yra dažnai neteisėtai kertamos ir tai susiję su sudėtinga situacija Sirijoje. Ir siena tarp Bulgarijos ir Turkijos yra, ko gero, kaip tik ta, per kurią Labai daug um, vyksta prieglopšio prašytojų ir labai daug iš jų yra sirai. Frontexo agentūra vykdo bendrą Poseidonas operacijos koordinavimą Ir Bulgarija yra viena iš priimančių šalių, kalbant apie šią operaciją. Nors ši operacija skirta ne kovai su cigarečių kontrabanda ar panašiai, bet e, tai susiję su migraciniu spaudimu ir migracijos e, valdymu pasienyje. Ačiū. Dank u, dat is interessant. Uh... Ačiū, buvo labai įdomu. Galbūt Olafas norėtų pasisakyti. Taip, prašom. Labadiena, Salvatore Katanija. Olafo kovos su tabaku ir kontrabanda skiriaus vadovas. Situacija su cigarečių kontrabanda prie Bulgarijos, e, Turkijos ir e, Bulgarijos Graikijos sienų. Tiesą sakant, aktualiausias klausimas yra kontrabanda vykdoma jūros keliais, o ne sausumos keliais. Būtent tokiu būdu yra pervežiama labai daug cigarečių. Famagusta uoste, per Famagusta uostą e, yra vykdoma cigarečių kontrabanda. Na ir mes e, keičiame žvalgybinę informaciją su Turkijos valdžios institucijomis dėl laivų, kuriais vykdoma kontrabanda. 2013 e, metų per pirmus šešis mėnesius daugiau nei milijardas nelegaliai perveštų per Famagustą uostą cigarečių buvo iškrautus tame uoste ir vėliau transportuotos į kitas vietas. Buvo areštuoti du laivai išplaukiantis iš Famagusta. Šį sprendimą priemė Turkijos pasienio tarnyba, todėl kad buvo nustatyta, kad galėtės buvo neteisėtai perkrautos iš vieno laivo į kitą. Ir mes darėme spaudimą Turkijos valdžios institucijoms ir dabar galime pranešti, kad rūpiučio mėnesį tik vienas e, laivas išplaukė iš Famagūsta su dešimčia milijonų cigarečių. Ir Ir žinome, kad Turkijos valdžios institucijos stebi, kokia yra padėtis Famangustos uoste. Kalbant apie sausumos sienas, tai yra nedideli sienos, tai yra ne, nedideli sienos plotai. Žinome, kad problematiškiausias taškas yra burgės. Žinome, kad e, labai daug cigarečių anksčiau atvykdavo į burgės, tai ilgą laiką buvo galutinis taškas cigarečių gabenimo iš Egipto. Bulgarija yra 12 vietoje pagal cigarečių konfiskavimą. Saraše visų valstybių, kuriuose yra konfiskuojamas kontrabandinės cigaretės. Ir Bulgarijos valdžia labai veiksmingai su mumis bendradarbiauja, teikia žvalgybinę informaciją dėl uh, E, nusikalstamų organizacijų, grupuočių veikiančių Bulgarijoje ir kitur ir pradedami tyrimai dėl uh, nusikalstamų grupuočių veikiančių Bulgarijoje bei e, kitose valstybėse narėse ir trečiosiose šalise, tokiuose kaip Albanija. Taigi rezultatai yra gana pozityvus. Taip pat ir Turkija taip pat bendradarbiauja, kaip aš ir jau minėjau, Famagustas atvejis bendradarbiavimo dėka bendradarbiavimo su Turkijos valdžios institucijomis dėka aš tikiuosi, kad nebebus e, išplaukiančius kontrabandinėmis cigaretėmis laivų iš Famagustos. Ir dar, kalbant apie laivus ir žvalgybinę informaciją, kurią mes dalyjame su valstybių narių atitinkamomis institucijomis e, ir kiek tai susiję su organizuotu nusikalstamu Buvo konkretus atvejis su laivu Adam, kuris išplaukė iš Famagustos uosto ir jis buvo dingęs iš mūsų akiračio ir galiausiai balandžio 17 dieną buvo Italijos tarnybų sulaikytas prie mažos panteleryje salos Sicilijos kanale ir ten 17 tūkstančių kilogramų hašišo buvo transportuojama. Taigi yra ryšys tarp cigarečių kontrabandos ir narkotikų kontrabandos. Kartais yra transportuojamos cigaretės, kartais narkotikai. Tai ko gero to ir galiu pabaigti savo trumpą pasisakymą. Esu pasirengęs atsakyti į klausimus. Ačiū. Dank u wel, meneer Kataan. Ik vond uw eh, uiteenzetting bijzonder interessant. Dėkuoju, ponė Katani. Tai buvo įdomus pristatymas. E, jūs pasakėte žymiai daugiau, negu buvo pateikta toje apžvalginėje informacijoje, kuri buvo pateikta mūsų delegacijai. Ar mes galėtume gauti kaip nors jūsų užrašus, kad delegacijos e, dalyviai galėtų dar kartą perskaityti šią informaciją ir įsigilinti ir geriau būtų pasirengę uh, E, diskusijoms. Matau, kad nori pasakyti ponas Odi, ponė Greslė ir ponas Gajer. Ponas Odi, prašau. E, e, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėjau pabrėžti, kaip svarbu, kad parlamento nariai važiuotų, vyktų į tokias išvykas ir įstikintų, kokia yra padėtis pasienio ruožuose, nes taip nedarydami mes tik tai silpname Europos Sąjungą. Turintuomenė, kad Europos Sąjungai priklauso skatiniai galiojimai pagal starties nuostatas susijęs su muitiniu veikla, e, tačiau vis tik tai nacionalinės e, administracijos struktūros vykdo muitinių veiklą ir jos privalo informuoti ES institucijas apie savo veiklą, o mes turime turėti galimybę įsitikinti, ar muitinės pareigūnai yra pakankamai kvalifikuoti e, Šiandien buvo parengtas atingos pranešimas tarptautinės prekybos kontekste, kuriame kalbama, kad ES muitinė sistema neveikia pakankamai veiksmingai. Aš manau, kad ES turėtų imtis veiksmų kad muitinės tarnybos taptų pavaldžios ne tik e, valst... E, ne valstybėms tarnybėms, tačiau ES struktūroms buvo paraginta komisija atlikti atitinkamą tyrimą ir įvertinti tokią galimybę. Komisija iki šiol to nepadarė. Manau, kad reikėtų grįžti prie šios idėjos ir priskirti Būtinas tyrimas išskirtinė ES atsakomybės sryčiai, arba bent jau vertinti tokią galimybę. Ačiū, ponė Greslė. Po pono Katanijos minčių man e, kyla šiokių tokių abejonių, ar padėtis e, būtent šiame pasienruožė yra tokia vienintelė, tokia bloga, nes e, e iš tiesų, kuomet lankėmės Lenkijos Kaliningrado, pasienyje panašių klausimų buvo kilę, dėl, ypač dėl cigarečių kontrabandos e, jūrų keliu. Noriu paklausti, koks vaidmuo tenka arba kokia dalis tenka cigarečių kontrabandai sausumos keliais. Ir nu, taip pat pono Katanė noriu paklausti, kokios cigaretės tas milijardas cigarečių buvo konfiskuota, kurius, kurias jūs minėjote, ar tai buvo suklatotos cigaretės, ar tai buvo firminės cigaretės, jeigu galėtumėte patikslinti, būtų šaunu. E, taip pat minėjote Bulgariją kaip e, kontrabandos šalį, tačiau Bulgarija yra ir tranzito šalis kontrabandai ir galbūt galėtumėte taip pat e, šiek tiek patikslinti, kokia dalis toje kontrabandoje arba kontrabando dalis tenka sausumos ir jūrų keliams. Dvi, du konkretus ponas Greslės klausimai, ponui Gairi žodis. Ačiū. Aš savo klausimų galbūt šiek tiek praplėsiu, patikslinsiu arba papildysiu Ingos klausimą. Jei teisingai prisimenu, mūsų delegacijos išvykos maršrutas buvo grindžiamas Europolo metinės ataskaitos duomenimis. Toje ataskaitoje pateikiama dramatiškos svarbos informacija apie kontrabandos į ES mastus. Ir joje buvo kalbama apie Kaliningrado sritį kaip vieną iš karščiausių taškų, dabar ir tas e, trijų šalių pasienio ruožas, apie kurį minėjo ponas Katanė. Tačiau tikroji patys galbūt nėra tokia dramatiška, kaip Europolas ją nušvieti. remiantis dabar girdėtais duomenimis, noriu paklausti, ar jūs kalbėjote vien apie tabako gaminių kontrabandą, ar apskritai apie visą kontrabandos mastą ir jos e, daromą žalą ES biudžetui, ar tie skaičiai, kurie pateikiami susiję su tik nelegaliais e, pasienio kirtimo atvejais ar e, su konkrečiai padaromais nusikaltimais. Tą norėčiau patikslinti. Pone Katanė, galėtumėte atsakyti į tuos klausimus, kuriuos uždė ponė Greslė, ponas Gairis. Ačiū, pan pirmininkė, dėl Bulgarijos. Daugiausiai tai yra kontrabandos tranzito šalis, dėl savo geografinės padėties ir ypač cigarečių nelegalaus gabenimo šalis, kalbant apie cigarečių markės, prekinius ženklus, tai m, mm, pagal tai, kokiu, kokiu prekinių ženklų cigaretės yra konfiskuojamos cigaretės Bulgarijoje, galime atsekti jų galutinės paskirties kryptis. Dažniausiai e, tai yra Italija arba Lenkija, kalbant apie cigarečių kontrabandą jūrų keliu. Turime konstatuoti, kad didžioji dalis cigarečių yra gabenama laivais. Dažnai į vieną laivą galima pakrauti apie 220 milijonų cigarečių, tai yra 22 tūkstančius dėžių. Galiu prisiminti 2000-aisiais areštuotą mariną laivą, e, kuriame buvo 27 cigarečių konteineriai. Labai dažnai cigaretės yra kraunamos ne į konteinerius, tačiau uh, Kitais būdais dažnai tos cigaretės yra gabenamos po Panavos Belizo vėliavomis plaukiančiais senais laivais ir labai sudėtinga e, kartais būna rasti tinkamą būdą iškrauti tas cigaretes. E, tačiau tie e, laivai, mano minėti, išsikrauti sugeba labai greitai nes e, cigaretės būna pakrautos e, vilkikose. Viename laive, pavyzdžiui, buvo aštuoni vilkikai prikrauti cigarečių, nors buvo deklaruota, kad jie veža tolėtinių popierių. Labai dažnai e, cigaretės konteineris gabenamos iš Junktinių Arabų Emiratų. Kontrabandininkai e, puikiai sugeba e, pajungti kompetentingų tarnybų pareigūnus į savo nelegalią veiklą įtraukti. Taip pat, e, pavyzdžiui, neseniai į Libiją, kabutėse legaliai buvo uh, gabenamos cigaretės, tačiau mes visiškai nežinome, kas po to su jomis atsitinka, kuomet jos pasiekia Libijos teritoriją. Kita kryptis e, yra Tunisas, pavyzdžiui, iš Porsaido, iš Egipto. Buvo deklaruota, kad penki konteineriai cigarečių e, turi būti gabenami į Tunisą, tačiau Tuniso E, tas krovinys nepasiekė ir buvo kažkur perkrautas jūroje ir nugabentas kitur. Taigi reikia su atitinkamomis šalimis, jų mūtinės tarnybomis gerinti bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, galima pateikti, kaip kitą pavyzdį galima pateikti penkis laivus, kurie plaukė Batumio uosto Juodoje jūroje, Gruzijoje kryptimi, taip pat Rumunija, Bulgarija yra prie juodosios jūros ir negalime atmesti galimybės, kad tas cigaretės taip pat pas, buvo iš tiesų skirtas ne Gruzijai, bet Bulgarijai ir Rumunijai. Neseniai buvo areštuoti keturi e, greitaigiai Jotkalnijos kateriai, bandantis įplaukti į Italijos teritorinius vandenis ir Jotkalnie taip pat pagarsėjusi <clears throat> cigarečių kontrabandą Italija 2000-aisiais buvo pakankamai garsi byla ir e, atliktas tyrimas, po kurio e, cigarečių gabenimas iš Jotkalnyjos buvo sustabdytas, tačiau dabar gali būti, kad vėl bandoma jį atnaujinti. Tai yra pagrindiniai cigarečių kontrabandinių gabenimo keliai. Baigdamas noriu dar kelis skaičius pateikti atsakydamas į trečią klausimą susijusi su Afrikos valstybėmis, nes, pavyzdžiui, daug cigarečių e, tariamai yra gabenama į Mauritaniją. Iš Ispanijos gauname atitinkamos informacijos, kad Las Palmas oro uoste 20 konteinerių cigarečių e, pajudėjo Mauritanijos kryptimi, aišku, jos nebuvo skirtas šalies rinkai, tai buvo aukščiausios kokybės cigaretės ir labai galimas daiktas, kad jos buvo per Saharos dykumą gabenamos į e, kitas Afrikos šalis ir iš jų vėl pasiekė Europos Sąjungą. Sirija anksčiau buvo tranzitinė šalis cigarečių gabenimo. 2011 metais, tačiau gegužės 27 dieną Sirija e, pradėjo taikyti atitinkamas griežtas e, kovos su kontrabanda priemonės ir e, daugiau Sirijos teritorija, Sirijos teritorija cigaretės kontrabandos būdu nėra gabenamos. Atsakant į kitus Europos parlamento narių klausimus, noriu pasakyti, kad mes renkamės statistinius duomenis iš valstybių narių e, už trijų mėnesių laikotarpį apie sulaikytą tabako kontrabandą, cigaretės daugiausiai ir dažniausiai renkam informaciją apie suklastotas cigaretės. E, tie skaičiai, kuriuos pateikiu apie padėtį Bulgariją 2012 metais, ten buvo konfiskuota 83 milijonai cigarečių, žinoma, atitinkamus savo sukauptus duomenys mes teikiame valstybėms narėms, nesvarbu kaupti informaciją ne tik apie cigarečių kiekius, tačiau taip pat ir apie cigarečių prekinius ženklus, siekiant geriau įsiaiškinti e, tiek kilmės, tiek paskirties šalis. Ačiū, ponė Greslė, ne ponė Gairė, ar turite papildomų klausimų? Pone Greslė. Visuomet galime susidurti su blogiu visur, ponė Katanė, bet esminė problema yra tai, kad mes dabar nagrinėsime Bulgariją, mes važiuosime į Bulgariją. E, yra svarbu žinoti, kokį vaidmenį čia vaidina Bulgarija. Jeigu jūs paminėjote, kad Bulgarija yra 12 vietoje pagal cigarečių kontrabandą, tai tuomet e, reikia apie tai kalbėti. Todėl esminis klausimas mums yra, kokios tai yra cigaretės, kurios, kurio, kur, kurių kontrabanda vykdoma Bulgarijoje ir galbūt jūs galėtumėte mums pateikti tam tikrus duomenys artimiausių metų. Jūs e, taip pat paminėjote Siriją. Olafas e, pradėjo bylą prieš Čičifają. E, Sirijoje, todėl būtų labai įdomu sužinoti, kiek, toli, kiek pasistumėjo darbai ties šią bylą ir apskritai norėčiau paklausti, kiek cigarečių kontrabandos atvejų e, yra, Olaf, kiek bylų yra nagrinėjama dėl šio. E, paskutinis klausimas dėl Sirijos yra ypatingai įdomus. Aš taip pat e, pateikiau e, klausimą raštu dėl Sirijos Sirijos, nors jau praėjo šešios savaitės, ne, ne, negavome atsakymą. Pone Katanė, ar galėtumėte atsakyti į ponios Greslę paskutinį klausimą? Sì, l'indagine, eh, sorry, the investigation, eh, GTA investigation is ongoing. Eh, Dėl to tyrimo, kuris vyksta susijusio su tyrimu, su Sirija, 2011 eh, m. Olafo misijos metu mes pastebėjome, kad reikia taikyti griežtesnės priemonės Sirijoje. Kai mes vykdėme savo misiją Kiprę e, ir glaudžiai bendradarbiavome su Kipro e, muitinės pareigūnais, jie mums paminėjo, kad buvo gauti keli konteineriai, kaip tik po to, kai buvo taikoma, pradėtos taikyti sugriežtintos priemonės prieš Siriją. Vėl norėčiau pasakyti, kad muitinės pareigūnai yra gerai informuoti. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Olafo, Olafo kompetencija nėra e, tyrinėti sugriežtintas priemonės ar sankcijas e, prieš Siriją. Mes kreipiamės į komisiją ir mes prašome, kad komisija kreiptųsi nuolatinę atstovybę, Kipro nuolatinę atstovybę. Dėl GTI ir mes dėl Bulgarijos kiek įmanoma greičiau pateiksime jums duomenis nes mes turime duomenis dėl cigarečių kontrabandos viso, visose valstybėse narėse, bet ne visos valstybės narės informuoja, ko, kokių firminių ženklų cigaretės yra, kurių kontrabanda yra vykdoma. Jos tiesiog pateikia skaičius, bendrus skaičius ir mes pasitikėme valstybėmis narėmis. Goed, uh, eh, tenzij er nog vragen zijn. Dėkoju, ar dar yra klausimų, jeigu ne, tai Pone Gair, dar norite pasisakyti? Pabaigai ne. Tai tuomet gerai. Pasitikėsiu ponu Katanė ir tuo, kad jis mums pateiks savo užrašus, kad tie žmonės, kurie vyks į Bulgariją, galėtų geriau pasirenkti tai kelioniai. Taigi, tokiu būdu mes baigiame šios dienos posėdį. Norėčiau visiems padėkoti. Rytoj tęsime savo darbą 9 valandą. Dabar vyks koordinatorių posėdis, tai yra uždaras posėdis. Padarysime 10 minučių pertrauką, o paskui be 15 pradėsime koordinatorių posėdį.